ponios Balcani pranešimas dėl teismo biudžeto projekto 1.2012 ITER finansavimas. Na ir pirmiausia, žodis poniai Palcaniai. Ačiū pirmininkė. Keliami kolegos, gerbiamas komisarė. Gruodžio mėnesį buvo susitarta dėl taisumojo biudžeto ir dabar reikėtų jį pradėti įgyvendinti, kalbant ir apie ITER projektą. Reikėtų pakalbėti apie 2012 metų antrąją pusę. Japonija, JAV, Kinija yra susijusi su šio projektų finansavimu. 650 milijonų yra numatyta suma, todėl buvo labai svarbu peržiūrėti pirmos A kategorijos išlaidas. Reikėjo pakeisti numatytą sumą. Taigi mes esame pasirengę pritarti tiems 650 milijonų kaip mūsų įsipareigojimams. Darybose dėl biudžeto viskas iš esmės ir sukasi apie šitą sumą, kai kalbame apie 2012 metų biudžetą. Siekiant užbaigti darybas reikia išspręsti būtent šį klausimą. Buvo susitarta, kad bus didinamas finansavimas šiai biudžeto eilutai, septintai mokslinio tyrimų programų, kuri tiesiogiai susijusi su, susijusi su šia eilute. Ir kalbant konkrečiai apie ITER finansavimą, tai Labai svarbu pažymėti, kad parlamentas pritarė šiam padidinimui ITER tiesiog labai puikiai įsikomponuoja į biudžetą ir nuo to nenukenčia kitos programos. O tai yra labai gerai. Taigi, pritarus šiam pasiūlymui, dabar reikės pradėti įgyvendinti 2012 metų biudžetą ir sutelkti dėmesį į darybas dėl kitų metų biudžeto. Tai yra vienas iš svarbiausių sekančių žingsnių. Ši tema yra labai sudėtinga, ypač kai sprendžiamas išlaidų klausimas. Aš manau, kad 2012 metų biudžetas taip pat bus aptariamas tokioje puikioje, draugingoje dvasioje kaip ir anksčiau bendradarbiaujant parlamentui ir komisijai. Dėkuoju Jums. Slovo, a nyní předávám slovo panu Dėkuoju už Jūsų paaiškinimą, o dabar suteiksiu žodį komisarui Levandovskiui. Pirmininkė, ponia Frančeska, komisijos vardu džiaugiuosi jūsų pranešimu. Čia e, turime parlamento pritarimą ir Pranešimas atspindi politinį sustarimą pasiektą gruodžio pirmą dieną praėjusiais metais, kad būtų skirtas papildomas įtrafinansavimas apskritai iš viso 1,3 milijardo eurų 12 ir 13 metais. Be 100 milijonų jau įtrauktų į uh, 12 metų biudžetą, biudžetą padidinant viršutinės ribas pirmojoje A kategorijoje ir taip pat penktoje kategorijoje, neužkartant kelio, aišku, tam, kas turi būti padaryta 13 metais, nes kitas iššūkis, su kuriuo susidurėme darybose dėl kitų metų biudžeto, yra kaip rasti papildomus 360 milijonus eurų ne padarant žalos kitoms programos, programos kurios yra skirtos konkurencingumui ir e, konkurencingai Europai. Ačiū uždėmesi. Ačiū komisijos nariui. Toliau politinių frakcijų vardu e, pasisakantį ir pirmiausia ponas Lavija. Pone pirmininkė, komisarė, kolegos. Kaip pane Valsanė jau pasakė, teismo biudžeto projektas atspindi susitarimą pasiektą tarp trijų institucijų, kuomet vyko 12 metų biudžeto procedūra. 1,3 milijardų papildomų eurų ITER projektui e, šiam e, laikotarpiai e, dėl to buvo sutarta. Šis teisomasis biudžetas padidina pirmosios A kategorijos asignavimus 650 milijonų. Mes, mūsų frakcija pritarė ponios Balcani e, pranešimui ir raginame visus balsuoti už. E, nepaisant mūsų sustarimo praėjusiais metais tarp biudžeto institucijų, norėčiau priminti, kad ITR projektas bus vienas iš svarbiausių dalykų, apie kuriuos kalbėsimės per darybas patvirtinant 13 e, metų biudžetą. Tai yra labai svarbu, kadangi turės būti paskelbtas ir e, biudžeto projektas e, balandžio 25 dieną, kaip mus jį pristatys ponas Lewandowskis. Kadangi parlamentas patvirtino gairias 13 metų biudžetas, biudžeto gairias, tai tie 360 milijonų numatyti papildomam ITER finansavimui turėtų būti užtikrinti be jokios žalos e, teisingam Europos politikos ryčių gyvendinimui, ypač e, toms politikoms rytims, kurios e, mums leistų pasiekti tikslus pagal 20 strategiją. Tai yra yra mūsų prioritetai e, nuo pačių metų pradžios ir tikiuosi, kad taryba mums pritars. Ačiū, toliau 3,5 minutės e, ponė Hercog. Köszönöm szépen, elnök úr, e, biztos úr, tisztelt képviselőtársaim, a szocialista frakció nevében. Gerbiami kolegos, socialistų frakcijos vardu norėčiau išreikšti pritarimą šiam pranešimui Džiaugiuosi, kad komisija ir didžiosios e, parlamento frakcijos sutarė ir pritarė mūsų sprendimui, kurį priimame, priimame e, gruodžio mėnesį. Mes perskistėme lėšas, tačiau dėrėdamėsi mes išgirdome daug kritikos, kadangi pakeisdami biudžeto, e, biudžeto eilučių finansavimą mes įnešime sumaišties. Tačiau labai svarbu, kad e, vis dėlto buvo susitarta, nors šiek tiek ir buvo vėluojama perskirstant biudžeto lėšas. Buvo kalbama, kad bus didinamos lėšos 2012-2013 e, metams, tačiau tas padidėjimas yra labai svarbus laikotarpyje iki 2020 metų. Labai svarbu, kad valstybės narės parodytų politinę valią pritarti šiam biudžeto projektui. Labai svarbu atsižvelgti į tendencijos energetikos rytyje ir taip pat reikėtų atsižvelgti į globalizacijos padarinius, į, į tai, kad atsiranda nauji E, energijos šaltinių vartotojai. Aš galėčiau dar kartą pasakyti, kad mes naujos valstybės narės pritarėme tokių projektų finansavimui. Reikėtų prisiminti, kaip prasidėjo ITER projektų kūrimas. Savo metu Gorbačiovas, būdamas e, partijos generalinis sekretorius, susitiko su Reiganu ir kalbėjo ne tik tai apie nusiginklavimą, bet ir apie bendradarbiavimą mokslo srityje. Tai įvyko 85 metais ir čia būtent prasidėjo ITER projekto įgyvendinimas. ES partijos ir frakcijos pritarė šiam projektui ir tas pritarimas yra politinės valios išraiška, rodanti, kad mes užbaigėme šaltojo karo erą. Vengrijos Nobelio premijos laureatas Ege Tele E, išrado atomo fuzijos metodą. Jam turime būti dėkingi už šitą naują energijos šaltinį. Taigi mes turime pritarti šiam projektui ir aš nu, dar kartą noriu pakartoti, kad mes ne tik tai finansinių požiūrių turime vertinti energetikos projektus, bet ir žvelgti į juos iš politinių požiūrių taško. Dėkuoju toliau 3 su pusė minutės sutikimas ponui Haglund. Ačiū, ponė pirmininkė, labas vakaras, gerbėjai kolegos. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešėjai. Ir taip pat norėčiau pasakyti, jog džiaugiuosi, kad tiek komitete, tiek frakcijoje mes sugebėjome susitarti. Dabar kalbame apie parlamento pritarimą. Mums šis klausimas nebuvo e, labai paprastas pirmiausia. Nereikėtų pamiršti, jog taryba nesižvelgia į mūsų prašymus, bet to ji taip pat ir pamiršo apie savo pažadus, daugiau dėmesio skirti moksliniams tyrimams. Ir žinome, kad e, taryba sumažina lėšas e, pirmoje A kategorijoje Ir moksliniai tyrimai turėtų būti mūsų prioritetas, nes tai visiškai atitiktų 2020 strategiją. Ir iš pradžių mes pasakėme ne šiam pasiūlymu, nes manėme, kad jog netinka į tarp projektų skirti lėšas skirtas moksliniams tyrimams, tačiau vyko dėrybos ir galiausiai rezu, šių rezultatas mus tenkina. Tačiau mūsų, mano frakcijos vardu aš galiu pasakyti, kad šis dėrybų rezultatas nėra tobulas. Tačiau, atsižvelgiant į visas aplinkybės, vargu ir galėjome tikėtis ko nors geresnio. Iš esmės, aš pritariu tam, kad šis projektas yra labai svarbus, jis iš tikrųjų turi didžiulį potencialą. Kartu neturėtume pamiršti, jog reikėtų daugiau dėmesio skirti įter projekto valdymui, nes mes nenorime kad e, toks stambus projektas, kuris yra finansuojamas iš mokesčių mokėtojų pinigų ir kuris tiek daug kainuoja, būtų netinkamai valdomas. Kitoje daugiametėje finansinėje perspektyvoje turėtume numatyti pakankamai lėšų skirtų būtent ITER projektui įgyvendinti. Ir šios lėšos turėtų būti skirtos ilgesniai, tai yra trijų ar penkerių metų perspektyvai. Tam, kad nereikėtų mums pato ateityje vėl kalbėti apie tai, kad ITER projektui reikia skirti papildomų lėšų. Na, dar reikėtų paminėti, jog taryba dėlse, mes jau lyg ir buvome susitarę, po to taryba uh, nusprendė pakeisti savo poziciją. Ir dabar mes tikimės, kad komisija pagaliau apsisprendė ir laikysis savo nuomonės. Horizontas 2020 yra programa, kuris taip pat yra, kuri taip pat yra labai naudinga Europos ateičiai. Ir panašu, kad dabar mes daugiau finan... E, lėšų skirsime kai kuriems mokslinio tyrimų projektams, o kitiems negalėsime jų skirti vien dėl to, kad jie netinkamai yra valdomi. Dėkoju. Dėkoju. Toliau tris minutės sutikimas ponė Duran. Dėkoju ponė pirmininkė. Iš tikrųjų situacija nėra tobula, jūs visiškai tai pasakėte, panaudojate eufemizmą. Jau gan ilgą laiką Europa yra labai sudėtingoje situacijoje, išgyvename krizę, turime daugybę uh, finansinių problemų ir kiekviena valstybė narė stengiasi iš, iš paskutiniųjų tam, kad subalansuotų savo uh, biudžetą ir mes stengiamės taip pat, kad ES sukurtų pridėtinę vertę mūsų piliečiams. Ir dabar, kai mes reikalaujame, kad būtų mažinamas ES biudžetas, mes priimame dabar sprendimą skirti papildomų lėšų šiam projektui ir tai iš tikrųjų mane labai stebina. Šiandien ir rytojų e, e, mes kalbėsime apie šį projektą. Ko gero, pritarsime tam, kad 650 e, papildomų milijonų būtų skirta šiam projektui. Be to yra numatyta nemažai kitų e, padidinimų ir galiausiai visas šis padidinimas sudarys 1,12 milijardų eurų. Ir e, mums sako, kad yra optimistiškai nusiteikę asmenys, kad tik tai 2050-aisiais, o gal net ir 2080-aisiais metais mes galėsime pamatyti šių investicijų gražą. Taigi tai yra tiesiog neįsivaizduojama. Tai, taip, taip, gal iš tikrųjų, kai kuriuose eilutėse mes e, turime e, papildomų lėšų. Tačiau nepamirškime, kad, kad mes turėtume galvoti apie tai, kaip galima būtų investuoti į tuos energijos šaltinius, kurie iš karto gali būti atnešti mums gražą. Ne 2050 ar 80 metais, bet 2014 metais galėtume pamatyti šių investicijų naudą. Taigi, man visiškai nesuprantama, kaip mes galime, išgyvendami tokia, tokias sudėtingas finansinės aplinkybės, ir toliau tęsti šią beprotybę. Uh, Jūs pasakėte, kad šis projektas buvo pradėtas, kai pasibaigė šaltasis e, karas. Taip, bet jau praėjo juk beveik 30 metų. Ar mes iš tikrųjų ir toliau turime tęsti e, tai, ką pradėjome taip seniai, kai, kai matome, kad šis projektas ne, ne, neduoda mums konkrečios naudos? Ar mes galime daugiau nei vieną milijardą eurų skirti šiam projektui. Ir tai nėra pabaiga. 2012, 2013, 2014 metais turėsime skirti papildomų lėšų. Taigi, iš tikrųjų, aš esu visiškai e, pasimetus, nes e, panašu, kad mes e, norime ir toliau tęsti šį projektą, nepaisant to, kad visi rodikliai mums rodo, kad to nereikėtų daryti. Just now I would like to give the floor. Ačiū. Toliau trys, ačiū. Toliau trys minutės Richardui As, Ašvartui. Atsiprašau, poniai Durant, e, kolegė nori užduoti klausimą. Ar sutinkate atsakyti? Pone Hercog. Ačiū pirmininkė. Pabandysiu trumpai. Ką tik pradėjome kalbėti parlamente apie energetikos kelio gairias iki 50 metų. Tai nėra taip e, toks ilgas kelias kaip su ITRA projektu, bet vis tiek 37 e, metai. Ir jeigu žalieji nepritars e, šia, šiam projektui, jeigu jis yra per ilgai numatytas prieki, tai bus labai gaila. Nu tai taip, tai to, to, iš tikrųjų tai ir yra problema. Nes mes dabar kalbame apie praeities technologijas. Brandulinė energetika yra praeities e, e, technologija. Iš tikrųjų egzistuoja tikėjimas, savo, savotiška kvazi ideologija, kad, e, kad brandulinė energetika mums reikalinga. Ir dabar mes, naudodami šią technologiją, manome, kad ji mums padės spręsti energetinės problemas 2050 metais techniniai atsakymai mūsų pasiūlymai mūsų nepatenkina ir akivaizdu, kad šis technologija yra pasenusi. Richard. Ačiū už atsakymą, dabar trys minutės Richardui Ašfortui. Pirmininkė, komisarė, noriu patikinti Jūs, kad Junktinėje karalystėje manome, kad yra labai svarbu, kad Europa išliktų mokslinio tyrimų ar ir gardę E, kalbant apie kitos kartos energetikos e, sektorių. Todėl mes e, tikrai remiame ITER projektą. Ir dėl tos priežasties mes pritarsime šiam sustarimui su taryba. Mes suprantame, kad bus skirta dar 350 milijonų eurų, o tai yra dalis šio teismo biudžeto. Turiu pareikšti apie savo interesą, aišku, nes Kalam e, mokslinio tyrimų laboratorija netoli Oksfordo yra mano rinkimo apylinkėje. Tačiau noriu patikinti Jūs, kad užtikrinant šios, e, šio projekto ateitį, taip pat užtikriname ir 300 darbo vieto mokslininkams. Tai yra mo, žmonės, kurie pasiekė, e, kūrė technologijas pirmaujančias pasaulyje. Ir tos žinios, techninės žinios, yra mums reikalingos, mes negalime leisti savo jų prarasti. Tačiau turiu, aišku, ir tarti įspėjimą į žodį. Turint galvoje tokias pirmaujančias technologijas, visuomet e, išlaidos e, padidėja ir vėluojama pasiekti rezultatų. Todėl norėčiau pabrėžti tris dalykus. Pirmiausia, papildomas finansavimas turi būti rastas iš esamo biudžeto Ir aš noriu pastebėti, kad per šį sustarimą dėl 12 metų mes neprašysime valstybių narių skirti papildomų lėšų. Tai yra gerai, nes e, e, vyriausybių biudžetai yra, e, patiria daug įtampos, taip pat turi būti ir 13 metais. Antra, tai yra mokesčių mokėtojų pinigai, todėl labai svarbu, kad mes įdėktume finansinės disciplinos kultūrą mokslininkų bendruomenėje. Tačiau taip pat svarbu ir šiame parlamente e, įdėkti atsakingą priežiūrą šio sektoriaus atžvilgių. Ir mes turime būti informuojami ir aš noriu paraginti komisiją, kad jūs pateiktumėte, pateiktumėte mums informaciją, kad galėtume priimti sprendimus. Na ir pagaliau, kad visą tai būtų įmanoma padaryti, labai svarbu, kad ITER projektas E, būtų, pakliūtų į, e, į kitą daugiametę finansinę programą, kaip ponas Haglundas sakė. Mes norime, kad šis projektas būtų e, įtrauktas į biudžetą ir kad jis būtų atskaitingas. Ačiū. Toliau dvi su pusę minutės poniai Andreasenai. Ačiū pirminkė. Aš nesu prieš brandolių sintezę, tačiau kai kalbam apie ITER, Europos komisija turėjo pasimokyti iš savo klaidų Deja, taip neįvyko. Pavyzdžiui, Galilėjo projektas turėjo kainuoti 7 milijardus eurais, eurų 2000 metais. Iki 2010 metų ši e, suma išaugo iki 32 milijardų eurų ir e, toliau auga be pabaigos. E, šios lygiagretės kelia nerimą. E, dabar žinome, kad iki 18 metų bus parengtas e, sumažintas variantas, e, o pirmieji eksperimentai, kurie turėjo patvirtinti energijos gamybą iš sintezės, nebus pasiekti iki 25 metų. Statybos kaina nuo 5 milijardų išauks iki 10 milijardų. ITER veiklos etapo kaina dar 5 milijardai per penkerius metus gali vėl padidėti. Kadangi 80 procentų e, visų lėšų valdoma dalyvaujančių šalių, mes ko gero niekada nesužinosime, kokia yra galutinė kaina. Mokesčių mokėtojai nusipelno žinoti Peter kainą, nes jie moka už šį projektą. Tačiau šis parlamentas ir toliau tvirtina projekto finansavimą, kuris, projekto, kuris kainuoja jau 50 procentų daugiau uh, e, samatos. ES požiūris į viešai finansavimą yra katastrofiškas. Pirmadienį Levandovski sakė, kad 11 metų mokėjimų biudžetas turėjo pervišį e, pusantro milijardo eurų. Tačiau prieš porą mėnesių jis mums sakė, kad trūko 11 milijardų eurų. Taigi, kuri versija yra teisinga? Ar jis nežino, kiek e, jis turi e, bankė kiekvieną dieną? Aš tai žinau, kiek aš turiu tų pinigų. ITER, Galilėjo ir ES biudžetas tampa absurdu. O mokesčio mokėtojai visus tos projektus, e, kurie turi finansuoti tos projektus, visai nesijokia. Turiu Jūs patikinti, kad reikia šį, biudžet, e, šį projektą reikia iš vis uždaryti. Ačiū. Děkuji. A nyní na 1,5 minuty pan Vladimír Remek. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, vážení... Děkuji, Papildomas ITER projekto finansavimas yra būtinas dėl įvairių priežasčių. Prieš keletą metų aš galvojau, kad e, atomų sintezė galės išspręsti ateities klausimus ir kad nebus alternatyvų. Dabar Europa turi skatinti mokslinius tyrimus ir naujas technologijas Dabar reikia skirti labai daug laiko ir dėmesio pagrindiniams projektams, tačiau jie turi būti įgyvendinti e, skaidriai ir veiksmingai. Mes turime rasti lėšų svarbiausiams tiems projektams, kadangi už dyką tikrai nieko negausime ir nieko nepasieksime. Nors gyvename krizės akivaizdoje, vis dėlto reikia finansuoti svarbiausius projektus, kurie suteikia daug galimybių mažesnėms valstybėms narėms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios tiekia 50 procentų e, įvairius komponentus. Žinoma, gal mes ir nesulauksime tos dienos, kai tie projektai pradės veikti arba nešti rezultatus. Matau dar savo sąraše kolega Gariga Polėdo. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos, kurie dar išliko salėje tą šią vėlyvą valandą ir yra nusiteikę diskutuoti apie teismojo biudžeto projektą. Iš tikro stebuklas, kad komisijai ir parlamentui pavyko susitarti susitarti dėl 1,3 milijardų eurų papildomo finansavimo. Ir tos lėšos ir numatytas pirmoje A eilutėje. Mums pavyko kartu su komisija įtikinti tarybą įsipareigoti, e, numatyti reikalingą finansavimą šiam projektui. Parlamentas visą laiką pasisakė už tai ir manė, kad būtent taip turi būti įgyvendinama tinkama biudžeto politika. Žinoma, buvo nelengva surasti papildomus 1,3 milijardo eurų, nenurėžint lėšų nuo kitų programų. Aš manyčiau, kad reikėtų palankiai vertinti šį sprendimą, nežiūrint kritinių, kritiškų balsų, kurie vis primena ekonominę ir finansinę krizę. Tačiau, kaip jau buvo minėta, ITER yra labai svarbus ES projektas, kuris turėtų užtikrinti energetinį ne, nepriklausomybę ir todėl reikėtų pažvelgti toliau už 10-15 metų horizonto. Aš manau, kad šitas projektas po 20, 30 arba 40 metų pasitvirtins ir užtikrins daug didesnę energetinę nepriklausomybę. Kolega Duran pakėlė myliną kortelę. Dėkuoju, kad už tai, kad jūs sutikote atsakyti mano, e, e, mano e, klausimą. Tačiau aš nesuprantu, kodėl jūs kalbate apie tai, kad tai yra prioritetinės projektas, kadangi niekas iš tikrųjų nemano, jog šis projektas padės mums įspręsti energetinės problemas. Aš suprantu, kad, kad kad galima daug apie tai kalbėti, bet nepamirškime, kad valstybėms narėms ir taip labai, labai sunkiai dabar e, sekasi subalansuoti savo biudžetus, taigi mes net nežinome, kaip mes sugebėsime gyveninti kitus įsipareigojimus, kad ir tokius e, kaip e, strategija Europa 2020. Ar galėtumėte sakyti? Gracias, señora Durán, pero una... Ačiū, kolegė Durán. Žaliųjų frakcijos atstovė sakė, kad reikia tvirtai stovėti ant kojų ir matyti realų gyvenimą, tačiau šio politinio projekto esmė ieškoti naujų energetikos šaltinių, naujų energijos gamybo būdų. Būtent tai įreiškia tvirtą stovėjimą ant kojų, kadangi mes galvojame apie ES energetinį nepriklausomumą. 1,3 milijardai tai yra investicija, kuri tikrai pasiteisina. Tikau, dvi minutės. Atomų sintezė suteikia galimybę toliau plėtoti švarios energijos šaltinius. Todėl ITER programa leis tęsti tą naujos kartos reaktorių, kurie dirba sintezės e, metodu, e, kūrimą. Labai svarbu todėl užtikrinti tinkamą finansavimą šiam projektui. 2011 metais pasirašytas susitarimas numato papildomas lėšas 2012-2013 metų laikotarpiui finansuoti ITER projektą. 300 tūkstančių. Sakai, 630 milijonų numatyta šiems metai, o 13 metams taip pat yra numatyta virš 300 milijonų kredito lėšų ir 600, 650 milijonų 12 metais ir 13 metais 190 milijonų yra numatyta. 2012 metais į biudžetą reikėtų būtinai įtraukti biudžeto finansavimui 650 milijonų sumą, kuri yra papildoma suma, tai sumajame biudžete ir tai atspindi 2012 metais pasirašytą susitarimą. Merci, Dėkui, ponė pirmininkė. ITER projektas tai pirmiausia yra e, viešųjų mokslinio tyrimų projektas, kadangi e, e, įvairių valstybių narių mokslininkai dalyvauja šiame projekte. Brandulių sintezės technologija yra technologija, kuri turi didžių, didžiulį potencialą. Ši technologija yra visiškai švari, yra nebrangi ir tai yra. Ta, E, ta technologija, kurios mes negalime atsisakyti, bet to moksliniai tyrimai yra labai svarbus visai žmonijai, dėl to, kad mūsų energijos poreikiai tik tai auga. Ir mes negalime atsisakyti šio pasiūlymo ir, ne, ir, ir turime nutraukti privatiza, e, e, privatizaciją, reikia sukurti tokias viešas įmonės, kurios atitiktų 21 amžiaus reikalavimus ir e, kuri, e, kurios atitiktų mūsų e, siekius pramonės vystimo srityje. Ir reikėtų nepamiršti, kad jeigu mes neturėsime visiems žmonėms prieinamos energijos, tuomet mes tik taip pat gilinsime socialinius skirtumus visuomenėje. Holmaja, gerbiamas pirmininkė komisarė, gerbiami kolegos, ITER yra ilgalaikis mokslinių tyrimų projektas, tai reiškia, kad iškilus kriziai arba finansinėms sunkumams mes atsisakytume tų susitarimų ir atsisakytume tų ateities mokslinių tyrimų e, projektų, kurie yra numatyti energetikos srityje. Mes turėtume e, negalvoti, kad reikėtų šiuo atveju kalbėti apie praeities technologijas. Jau 30 metų vyksta moksliniai tyrimai, tačiau jie buvo nepakankamai spartus dėl to, kad nebuvo pakankamai sukurta tokių pajėgių kompiuterių ir kompiuterinės įrangos. Ir dėl tos priežasties per praėjusius dešimtmečius mes negalėjome spartus sparčiai vykdyti šio, šių projektų įgyvendinimo. Jeigu mes galvojame apie šių projektų e, tolesnį e, vykdymą, todėl jiems reikia numatyti pakankamą finansavimą. Jeigu pradame projektus, reikia iš pradžių jiems užtikrinti profesionalų e, valdymą, tiksliai apskaičiuoti samatą ir numatyti lėšas ir reikėtų kalbėti ne politiškai apie priimtinus kaštus, bet reikėtų taip pat profesionaliai vykdyti viešuosius pirkimus ir atitinkamai e, vykdyti priežiūrą, kuri galėtų mums pateikti išvadas apie trumpo laikotarpio ir vidutinio laikotarpio išlaidas. Šitas projektas yra ilgalaikis ir dėl tų priežasčių, jau vien dėl tos, kad aš, kad ar aš pati pabuvojau ir įsitikinoje vietoje, manau, kad reikėtų ne tik tai tęsti šį projektą, bet ir suprasti, kad jis teikia daug perspektyvų ateičiai. Vieną minutę kalbės kolega Franko. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire, mes chers. Dėkui, ponė pirmininkė, komisarė, gerbėjai kolegos, aš džiaugiuosi, kad šis teisomasis proje, biudžeto projektas, kuris yra skirtas ITER projektui, komitete buvo patvirtintas didelė balsų dauguma kovo 29 dieną. Taip pasielgę mes užtikrinsime, kad šis projektas būtų toliau tęsiamas tokioje srityje, kurioje ES nori vaidinti svarbu vaidmenį. Nereikėtų pamiršti, kad septynios e, partnerės e, Eurotomos sistemoje e, laikosi savo įsipareigojimų. Be šio susitarimo šimtai mokslininkų būtų turėję nutraukti uh, savo e, darbą. Šiandien e, tūkstantis žmonių dirba e, įgyvendinami šį projektą. Ir kai viskas bus baigta 2050 metais, šį reaktorių aptarnaus nuo 4 iki 5 tūkstančių žmonių ir mes remiame jūs komisarė. Periname prie spontaniškų pasisakymų. Žodžio paprašė tik tai viena parlamento narė, ponė Basesku. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, aš džiaugiuosi, kad trys ES institucijos susitarė dėl papildomo finansavimo skirimo įter projektui. Džiaugiuosi, kad mums pavyko surasti lėšų kitose biudžeto eilutėse, nepadarant joms žaloms. ITER projektas yra vienas iš ambicingiausių mokslinio tyrimų projektų pasaulyje. Šis projektas galėtų suteikti mums galimybę naudotis pigių, prieinamų ir švarių energijos šaltinių. Manau, kad tokį tarptautinį projektą reikia finansuoti ir e, reikia numatyti ilgalaikį finansavimą. Kartu reikėtų reikalauti, kad įgyvendinant šį projektą nebūtų viršimos e, nustatytos, e, numatytos sąmatos ir kad būtų laikomasi mūsų tarptautinių įsipareigojimų. Dabar žodis komisarui Levandovskijui. Pirmininkė, labai trumpi du komentarai. ITER yra tarp, tarp žemyninis projektas. Ir prisidėti prie to, kas yra sutartas, sutarta yra ES patikimumo klausimas. Tačiau šis projektas, kaip buvo sakoma, e, kainuoja daugiau negu numatyta, o yra čia taip pat ir valdymo problema, valdymo, kuris patikėtas e, įmoniai Fusion Fund Energy yra problema. Aišku, kad reikia audituoti šią įmonę ir e, e, naudoti biudžeto vykdymo procedūroje. Aš tikiuosi, kad mes pasimokėme ateičiai, kad mes e, daugiau tomis problemomis, kai kyla kainos kaštai, nesusidurtume. Ir kaip sakė ponė Andresen, atsakysiu, kad 11 metais E, daugiau kaip 10 milijardų eurų nebuvo išmokėti e, projektams dėl dviejų priežasčių. Dėl to, kad trūko pinigų, o antra, kad nebuvo lankstus finansinis reglamentas. Ir tai sukuria problemų ir 12 metams. Kaip gražinti e, iš 12 metų įplaukų išmokėtas lėšas. Reikia šiek tiek suprasti biudžeto logiką. Biudžeto, kuris neturi biudžeto kad supros, suprastum tam tikrą paradoksą, kad yra tam tikras perviršis, tačiau daugiau kaip 10 milijardų eurų, kurie turėjo būti išmokėti 11 metais, bet negalėjo būti išmokėti. Ačiū komisijos nariui ir ne, pabaigai žodis poniai Balcanė. Noriu padėkoti visiems kolegoms, kalbėjusiems diskusijoje už bendrą paramą mano pranešimui. Na, tačiau norėčiau pabrėžti, kad šioje diskusijoje, kaip ir tikėjomės, visi kalbėjome apie ITER projekto esmę. Tačiau iš esmės mes kalbame apie susitarimą pasiektą 11 metais, kad galėtume užbaigti e, to sustarimo įgyvendinimą per e, taikinimo procedūrą. Ir kalbant apie tas darybas vykusias praėjusiais metais, tai yra geriausias būdas užbaigti šio sprendimo gyvenimą, kad būtų galima finansuoti šį projektą, panaudojant kaip galima mažiau perkelimo mechanizmą. Nes e, tokiu būdu mes e, padaroma kuo mažesnę žalą kit, toms programoms finansuojamams iš biudžeto. Ir tai yra svarbiausias rezultatas. Taip pat man malonu priminti parlamentui, kad taikinimo procedūra buvo darybų proceso pabaiga. Ir to proceso metu mes e, patyrėme puikų bendradavimą, e, kuo aš labai džiaugiuosi. Diskusija baigta, o balsuojama dėl šio pranešimo bus rytoj 12 valandą. Ponas ir ponai. Kitas mūsų darbo trakės klausimas yra pono Kačmarek